tikrino Ivar Padar, Jorg Meuten, Lukas Madel ir Mikael Deiten e, galę e, ir pasiūlė e, patvirtinti jų įgaliojimus nuo lapkričio 6, lapkričio 8, lapkričio 20 ir sausio 1 dienos. Ar yra kunos komentarų? Jų įgaliojimai mm, yra patvirtinti.